prekių transportą. Dėkuoju. Ponės ir ponai. 2011 e, m. gruodžio 15 dienos, taip pat e, sausio 16-17 dienos protokolai, o taip pat 2011 e, m. gruodžio 15 dieną patvirtintų dokumentų tekstai yra parengti. Ar prieštaraujate jiems, jei netuomet tie protokolai laikomi patvirtintais darbo planas. Galutinis e, darbo tvarkės projektas, kuris buvo patvirtintas. Um, sausio 13 dieną buvo išplatintas, tai suderinus su frakcijomis siūlau pratesti šios dienos sesiją nuo 20 val. iki 21 dienos. Jeigu nepriešrautumėt, laikykime šią darbo tvarkę patvirtintą. Dabar siūlau perėti prie balsavimo, prie